mirties bausmę, ypač tada, kai ji taikoma nepilnamečiams. Mums labai dėlis susirūpimą kelia informacija ateinanti iš e, Irano. Iranas e, yra pasirašęs vaiko teisų apsaugos konvenciją, bet dar daug nepilnamečių baudžiama mirtimi. 13 e, Liepos suėjo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 taip, kad vaisiai sirpsta skirtingų greičių. Ir EPP frakcijai galiu pasakyti, kad mūsų vaisiai jau prinokia ir mes galime priimti sprendimą. Todėl norėčiau, kad būtų balsuojama dėl galo pranešimo dar šią savaitę. Dziękuję bardzo. E, proszę Państwa. Labai ačiū. Dabar e, turime balsuoti. Kas už tai kad būtų pritarta žalių ir socialistų pateiktam pasiūlymui. Atidėti galo pranešimo svarstymą. Prašom pakelti rankas. Ačiū. Kas prieš? Reikia pasitikrinti, panaudojant elektroninį balsavimą. Pradedame balsuoti. Zagłosowali. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Pasiūlymui pritarta. Galo pranešimas, pranešimo svarstymas atidedamas iki kitos sesijos. Neturime jokių pasiūlymų pakeisti darbo tvarkę antradienį ir trečiadienį ketvirtadienį. Europos konservatorių ir reformatorių frakcija paprašė pakeisti diskusiją dėl žmogaus teisų pažeidimų demokratijos ir teisės priešnybės štai taip. Pirmiausia, pirmasis klausimas būtų Zimbabvė, po to Venezuela, o po to Šiaurės Koreja. Taigi siūloma pakeisti svarstymo tvarką. Ponas Kalanenas nori pasakyti už. Ačiū, ponė pirminkė. Tikiuosi, kad šis prašymas neprieštaringas. Tiesiog norime pakeisti šiek tiek e, tvarką e, ketvirtadienio popietį, nes norėtume, kad pirmiausia būtų kalbama apie Zimbabvę, po to Venezuelą, po to Šiaurės Koreją. Ir čia nesitikėma kokia nors papildoma reikšmė. Tiesiog e, būtų taip patogiau tiems nariams, kurie norėtų kalbėti pirmiausia apie Zimbabvę. Labai ačiū. Balsuojame dėl šio pasiūlymo. Bet prieš tai dar kažkas nori kalbėti už šį pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip kolega pabrėžė, šis klausimas nesusijęs su papildymu darbo atvarkės. Tiesiog sukeičiame klausimų svarstymo tvarką. Todėl aš manau, kad šis pasiūlymas gali būti priimtas. Ar kas nors nori pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Prašom. Herr Präsident, vielleicht Pane pirmininkė, jums leidus noriu pateikti klausimą kolegai Kelenamui. Ar galėtumėte pasakyti, kodėl kai kuriems parlamento nariams būtų paprasčiau, jei apie Zimbabvę būtų diskutuojama pradžioje? kuriems parlamento nariams tos diskusijos būtų patogesnės. Tai labai e, svarbus e, kriterijus priimant sprendimą. Taigi dar kartą pakartosiu klausimą. Kodėl Kas lypi už to, kad pirmą turėtume diskutuoti apie Zimbabvę? Bardzo, bardzo proszę kolego. Prašom, ponia Kalanai. Pone Šulcas pastatė mane į nepatogią padėkį. Aš tiesiog perdodu šį prašymą kolegų vardu, ponas Marodenas, kuris vėluoja atvykti. Ir tiesiog paprašė, kad aš paaiškinčiau šį prašymą. kaip visada, pono Šulsi, geriausia sakyti tiesą. Balsuojame, kas už šį pasiūlymą. Prašom pakelti rankas.